tai 11, kryželiu pažymėti tik tai 11 kandidatų balsavimo biuleteniuose. Jei jūs norėtumėt pataisyti balsavimo biuletenį, prašau kreiptis į, į salės tvarkdarius tam, kad jie jums atneštų naują biuletenį. Po to biuletenį reikia įdėti į voką ir mesti į balsadėžę. Pradedame balsuoti. Uh, well, it is 90. Uh, okay, okay. Uh, uh, Mr. Kolik Leichtfried, please take the floor. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Kolega Leichtfried, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, po jūsų išsamių paaiškinimų uh, apie balsavimo tvarką mano klausimas atkrito. Ačiū.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 E, zapytuję Państwa, czy kto. Norėčiau pasiteirauti, ar jau visi balsavote, ar dar kas nors norėtų balsuoti. To vote yet. I'm asking you. Ar yra dar norinčių balsuoti? Jau klausiu antrą ir trečią kartą, kas dar norėtų balsuoti ar nuskubėti prie balsadėžio. Ar patys balsų skaičiuotojai jau balsavo? Balsovanie. Zamykam balsovanie. Prošę skrut. Taigi baigiame balsavimą. Dabar pap paprašysiu nueiti e, balsų skaičiuotojus į salę R01101 prašau visų kolegų sekti informacinius ekranus ir laukti informacijos apie tai, kada bus kitas mūsų posėdis. Pasakysiu, kad maždaug 19.30 greičiausia bus trečias balsavimas, todėl prašau jūsų nepalikti e, parlamento pastato, taigi likite EP pastate, kadangi šiandien 19 ar 19.30 vyks trečias E, trečiasis balsavimas. Taigi ačiū ponai ir ponius ir dabar darome pertrauką.